nustatytų rezultatų. Ačiū, baigiame bendras diskusijas, balsuojama šią temą bus rytoj vidurdienį. Kitas posėdis vyks rytoj, antradienį, lapkričio 20 dieną.